Dear colleague, take your place. Please take your seat. Gerbiami kolegos, susėskite, norime pradėti darbus. Deja, vėluojame pradėti mūsų posėdį. Toliau kalbėsiu savo gimtają kalbą. Noriu visų atsiprašyti už tai, kad vėluojame, tačiau prieš tai buvo koordinatorių posėdis. Darbo atvarkė buvo daug klausimų. Ir dabar iš karto noriu jūsų atsiprašyti už vėlavimus, tačiau pusė šešių bus organizuojamas bendras mūsų posėdis su AFET komitetu. Todėl, nedelsant, iš karto siūlau perėti prie mūsų darbo tvarkės. Prašyčiau, kad e, patvirtintumėt darbo tvarkės projektą. E, norėčiau jūs informuoti, kad e, E, šiandien dirbsime štai kaip. E, jeigu truks laiko, e, po pranešėjų suteiksime žodį tik tai šešėliniams pranešėjams. Jeigu turėsime laiko daugiau, suteiksime žodį taip pat ir kitiems komiteto nariams. Tokia darbo tvarkos taisyklė šiandieną mes ketiname vadovautis. Ar turite pastabų dėl praeitų posėdžių protokolo. Jeigu ne, protokolai yra laikomi patvirtintais kalbų režimas. Šiandieną galima kalbėti ir klausytis vertimo į prancūzų, vokiečių, italų, anglų, danų, graikų. E, ispanų, portugalų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovėnų, bulgarių ir rumunų kalbas. Be to mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Dėl darbo, e, darbo atvarkės kolega Glezos pateikė savo prašymą. Aš norėčiau Jums suteikti galimybę pasisakyti, tačiau tik vieną minutę. Prašome. Αγαπητέ ο Προεδρείο, αγαπητή Πρόεδρε, έχω θίξει και το θέμα και άλλη φορά και Mėly kolegos, pirmininkė, jau esu apie tai kalbėjęs. Norėčiau, kad mes savo komitete surenktume specialią diskusiją dėl to, kad per antrą pasaulinį karą trečiasis reichas iš Graikijos išvežė daug antikvariato. Mente, kolega Glenn. E, gerbiamas kolega, mes šiandieną kalbėjome daug apie plėšimus e, Sirijoje ir Irake ir ketins, e, imsimės iniciatyvų šios temos atžvilgių. Pakalbėsime su koordinatoriais, pagalvosime apie galimybės, ar galima organizuoti diskusijas šiuo klausimu. Kitaip tariant, aš pateiksiu tokį pasiūlymą koordinatoriams ir tada pažiūrėsime, kokią konkrečią temą mes galėsime uh, E, padiskutuoti. O dabar norėčiau suteikti žodį, žodį poniai diakonu, kadangi turime išanalizuoti e, jos nuomonės projektą dėl integruoto požiūrį Europos kultūros paveldą. Žinia, kad e, šiandieną bus organizuojamos bendros diskusijos. Pakeitimus galima pateikti iki kovo 30-osios vidudienio, o 16 e, birželio bus balsuojama e, komitete. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį poniai Diakonu. E, visos diskusijos turėtų trukti ne daugiau kaip 25 minutės. Prašome. Mulțumesc, doamna președintă. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimo pilnas tekslas tekstas yra jau kurį laiką viešai paskelbtas ir e, taupydamas laiką šiandieną pateiksiu tik pagrindinės to pranešimo mintis. Jame analizuojame du pagrindinius klausimus. E, e, viena, vienas iš jų susijusi su viešaja politika, kalbant apie paveldą. Na ir antrasis susijęs su e, tomis problemomis, kurios išryškėjo diskutuojant su suinteresuotomis šalimis. Mes norėtume, kad komisija nuveiktų štai ką, kad praktikoje gyventintų integruotą požiūrį ir užtikrintų geresnį bendarbiavimą tarp įvairių politikos sričių, kurios yra susiję su kultūros paveldu. Uh, Komisijoje dabar veikia keletas generalinių direktoratų, dirbančių šioje srityje. Jie papildo vienas kitą ir ypač svarbu, kad jie geriau koordinuotų savo veiklą, kai ji susijusi su kultūros paveldu. Toliau. Vertėtų paskirti tinkamą biudžetą ir surenkti Europos kultūros paveldo metus Tai prisidėtų prie kultūros paveldos klaidos ir žinoma, toks renginys turėtų turėti adekvatų biudžetą ir turėtų būti organizuojamas pačių valstybių narių. Jos turėtų prie to prisidėti. E, tos valstybės narės turėtų tinkamai informuoti suinteresuotosios E, suinteresuotoje šalis ir naudos gavėjus apie galimą ES finansavimą kultūros paveldo srityje. Šiuo metu ta informacija yra išsklaidyta, prieinama daugelį tinklapių ir yra prieinama tik tai keliomis ES kalbomis. Naudos gavėjai turėtų lengviau gauti šią informaciją. E, dėl finansavimo mes norėtume, kad būtų ES sukurtas atskiras kultūros paveldo portalas, kuriame atsispindėtų informacija apie visas ES programas, iš kurių galimas finansavimas. Ten tame portale turėtų būti informacija apie finansavimo galimybės, duomenų bazė, kurioje atsispindėtų geriausia praktika ir sąsajos su įvairiais renginiais, kurie yra susijęs su ES politikos kultūros paveldo srityje. Toliau norėtume, kad e, kultūros paveldo projektuose dirbtų kvalifikuotesnis personalas, visi tie aspektai pagal tarptautiniu mastu e, priimtinus standartus remtis Venecijos hartiją ir Granados konvenciją. Raginame komisiją persvarsyti 5 milijonų eurų ribą nedideliems e, kultūros projektams, atsižvelgiant į tikrasias, realias sąnaudas. Kalbant, kalbant apie alternatyvius valdymo modelius, mes akcentavome būtinybę parengti teisinės priemonės, kurios leistų vietos bendrovinėms geriau įsitraukti į kultūros paveldo apsaugos darbą. Paminėjome privačios ir viešosios partnerystės galimybės, tačiau ne visos valstybės narės turi teisinės priemonės, kurios leistų tokius alternatyvius modelius naudoti. Kalbant apie kultūros paveldo ekonominį potencialą, reikia pasakyti, kad yra potencialas kurti aukštos kokybės ilgalaikės darbo vietas. Taip pat akcentuojame, kad ši sritis e, turi didelį e, darbo vietų kūrimo potencialą, e, gali susijęti švietimą, mokymasi su realiu gyvenimu. Kultūros paveldas turėtų atsispindėti ir Junkerio investicijų plane. Turime raginti valstybės narės renkti strateginius kultūros paveldo projektus vietos ir regionų lygmenių. Raginame pagerinti metodiką, surenkant statistinius duomenys apie kultūros paveldą. Na ir pabaigoje pranešimas akcentuoja galimybės, kurios turi būti išnaudoti. Visų pirma, kai kalbame apie mokymo programas, e, kurios padeda žmonėms daugiau sužinoti apie kultūros paveldą. Kultūros paveldo skaitmenimas gali prisidėti prie mokslo tyrimų, darbo vietų kūrimo, ekonomikos plėtros. Kultūros paveldas taip pat gali prisidėti prie kultūros ir kūrybinės pramonės klėstėjimo. Aišku, galėčiau pasakyti daug daugiau, tačiau stengiausi laikytis mūsų procedūrų numatytų ribų. Savame suprantama, lauksiu jūsų pasiūlymų, pakeitimų. Ir žinoma, pranešimas bus pabaigtas tik tada, kai įgyvendinsime visą procedūrą. Pone pirmininkė, tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Šešėliniai pranešėjai, kas iš jų norėtų pasisakyti, ponas Morgano. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė pirmininkė, kad e, pasisakyti jau tik svarbiausiais dalykais. E, norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad e, parengė puikų ir išbaigtą pranešimą. Atliktas labai didžiulis darbas. Taip pat pranešėjas priemė domen daugelį pasiūlymų, kuriuos mes pateikėme. Idėjos, kurios išdėstė pranešėja savo pranešime yra priimtinos mano frakcijai, frakcijai, e, nes mes manome, kad kultūra yra labai svarbi, pasižymė e, strateginių potencialų. Taip pat e, tai yra ir svarbus dalykas, kuris yra reikalingas mūsų europiniam tapatumui, ekonominiam vystimuose, socialiniai sanglaudai ir panašiai. Dėl tos priežasties mes e, pritarėme daugeliu dalykų tam, kas yra rašoma pranešime, E, trumpai, pavyzdžiui, mes pritarėme tam, kad būtų parengtos naujos kelio gairės naujiems valdysenos modeliams, kad e, būtų daugiau dėmesio skiriama e, kultūriniam paveldui ir kad būtų sustiprinti ryšiai tarp įvairiausių planų parengtų vietos, regionų, nacionalinių ir Europos lygmenių. Taip pat mes norime, kad būtų užtikrintas didesnės pilietinės visuomenės dalyvavimas ir kad būtų daugiau viešųjų privačių partnerysčių. Taip pat mes pritarėme idėjai, kad atsirastų Europos kultūros paveldo metai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kalbant apie būsimą biudžeto procedūrą, Europos parlamentas e, kartu su taryba turėtų stengtis įtikinti e, komisiją, kad e, kuo daugiau lėšų būtų skirta e, minėtoms iniciatyvoms, kaip ir rašoma pranešime. Be kita ko yra svarbu, kad būtų E, parengta ES internetinė svetainė skirta kultūriniam e, paveldui ir kurioje būtų pateikta visa informacija apie vykdomas finansavimo programas susijusias su Europos kultūriniu paveldu. Kaip ir sako, tiksliau, mes skirtingai nei siūlo pranešėjas, siūlome nepateikti daug, daug detalių, kaip turėtų atrodyti e, pati internetinė svetainė. Tačiau mes ir manome, kad kultūrinis paveldas taip pat yra ir idėjų e, šaltinis, iš kurio gali išplaukti daug darbo vietų, naujų produktų, paslaugų, e, inovatyvių proces, procesų ir tai gali e, prisidėti prie tvarios ekonomikos formavimo bei apsaug, aplinkos saugos. Bet to mes sakome, kad reikia užtikrinti pusiausvirą tarp turizmo sektoriaus plėtros ir kultūros paveldo apsaugos. E, taip pat e, reikėtų kalbėti apie tai, kad e, kultūros paveldas yra glaudžiai susijęs ir su plėtra ir inovacijomis, nes per tai galima sukurti kvalifikuotų darbo vietų. E, deja, dėl to, kas yra rašoma šeštame punkte, aš nenorėčiau pritarti, nes ten yra sakoma, kad valstybės narės turėtų garantuoti, kad restauravimo darbai turėtų būti atliekami kokybiškai, o valstybės narės turėtų užtikrinti to kontrolę. Norėčiau užduoti klausimą, kaip būtų galima užtikrinti ir vertinti kokybę, tokių restauravimo darbų kokybę. Atsižvelgiant tai, mes norėtumėm pateikti jums e, pakeitimo pasiūlymą, pagal kurį būtų siūloma e, parengti ES lygmenių teisės aktą, kuriuo būtų reglamentuojama restauratoriaus profesija. Taip pat e, manau, kad toks pasiūlymas tikrai dėrės su jau parengtu pranešimu. Pirmininkė, kadangi trūksta laiko, aš norėčiau suteikti žodį dabar tik tai šešėliniams pranešėjams arba vienam pasisa kalbėtojų iš frakcijos. Pone Sidrovai iš EPP, šešėlinė pranešėja. Datelų, a, budu hovořit česky. E, tato sprava. Ačiū. Aš pasinaudosiu šią progą, kad yra vertimas, kalbėsiu gimtąją kalbą. Mūsų kolegos Diekonų pateikta ataskaita atspindi daug svarbių kultūros paveldo aspektų. Aš paminėsiu tuos, kuriuos mano manimo ataskaitoje reikėtų pabrėžti. Taip pat pateiksiu savo pastabas. Aš džiaugiuosi mūsų kolegos diakonų pasiūlymų ir ypač norėčiau pabrėžti čia nemate, nematerialai paveldą, tai yra kultūra ir profesijos bei panašus dalykai. Mano supratimu, ataskaitoje nepakankamai daug yra kalbama apie gyvąją kultūrą, taip pat reikėtų nepamiršti ir tarp kultūrinio dialogo keitimosi žiniomis, nes visa tai yra sudėdamosios dalys, kurios čia nėra minimos. Be to mes norėtume, kad būtų nepamirštama, jog tarpkultūrinis dialogas padeda kovoti su ekstremizmu tiek Europoje, tiek už jos ribų. Tai labai svarbu. Todėl norėčiau paprašyti komisijos pateikti ataskaitą apie materialų ir nematerialų paveldą Europoje ir taip pat pateikti rekomendacijas artimam laikotarpiai. Čia ataskaitoje yra kalbama apie kontrolės mechanizmus, kuriuos reikėtų patobulinti. Ypač, kai kalbame apie fondų paskirstimą. Jei norime toliau investuoti į Europos kultūrinį paveldą, tai visų pirma turime suprasti, kokia yra dabartinė situacija. O kalbant apie kultūrinį paveldą, tai čia nėra tos aiškios apibriešties. Mano supratimu, tai turėtų padaryti komisija. Taigi, aš pateiksiu savo pakeitimo siūlymą. Ir tai reiškia, kad visų pirma mums reikia rodiklių Jei norime teikti, kad kultūrinio paveldo situacija yra tokia ar kitokia, tai mes turime numatyti tam tikrus rodiklius, o kol kas jų labai trūksta Europos lygiu. Be abejo, suprantama, kad Europos parlamentas turėtų siūlyti komisijai tam tikras priemonės ir pateikti prašymus bei siūlyti, ką komisija galėtų nuveikti. Mano kita pastaba yra susijusi su skaitmenizavimu. Tai susijęs su tuo, apie ką kalbėjo pranešėjas. Reikėtų portalo, kuriame būtų teikiama informacija apie Europos fondų naudojimą. UNESCO lygiu egzistuoja pasaulio atmintis, Memory of the World, o mums reikėtų kalbėti apie Europos atmintį, Europos prisiminimus. Reikėtų sukurti tokio pavadinimo portalą ir tada valstybės narės galėtų ten talpinti aktualią informaciją ir nurodyti sritis, kurios nusipelno mūsų dėmesio. Taip pat norėčiau pakalbėti apie paveldo žymėjimą. Dabar jau yra pradedamas įgyvendinti tas projektas. Visi mano pasiūlymai visų pirma yra adresuoti komisijai, nes jie atlieka koordinatorės rolę. Ačiū kolegai. Dabar žodis e, kolegai Junideski. Będę mówił po polsku, jeżeli Państwo pozwolą. Labai ačiū, aš kalbėsiu lenkiškai. Aš skaičiau šią labai įdomią ataskaitą ir norėčiau už ją padėkoti pranešėjai. Aš norėčiau dabar išsakyti savo pastabas. Manau, kad reikėtų daryti nuorodą į komisiją ir reikėtų e, padidinti ribą nuo 5 iki 10 milijonų eurų. Be to mums kyla klausimų dėl jūsų pasiūlymo susijusio su Europos kultūrinio paveldo metais. Kągi tai reikštų, ką mes minėtume tais metais ir kuo tie metai skirtusi nuo kitų panašių projektų. Turiu dar ir keletą bendrų pastabų. Jūs paminėjote skaitmenizavimą. Ir aš norėčiau, kad čia būtų nepamirštama ir tradicinė prieiga. Aš esu akademikas ir žinau, kad skaitmeninės technologijos bei nuotolinė prieiga ne visada gali pakeisti tradicinius metodus. Naujosios technologijos ir tai, ką matome internete, negali pakeisti gyvo kontakto tarp kultūrų. Mano supratimu, trūksta čia dar vieno dalyko. Tai yra religinio paveldo vaidmuo Europoje. Jūs turėtumėte savo ataskaitoje kalbėti ir apie būtinybę saugoti religinių mažumų paveldą, etninių mažumų paveldą. Mes privalome saugoti ir imigrantų kultūrą, tų, kurie atvyksta į Europą. Europiečiai daug kalba apie judumą, be abejo, judumas yra labai svarbus principas, tačiau jis turėtų apimti ir galimybę apsaugoti mažumų kultūrinį paveldą tų, kurios gyvena Europoje. Be to, norėčiau Jums paminėti kitokį požiūrį. Jūs kalbėjote apie kultūrinio paveldo ekonominę svarbą. Pabrėžėte būtent ekonominį aspektą. Tačiau aš manau, kad reikėtų vadovautis ne vieną teorinių požiūrių. Reikėtų pasižiūrėti, kaip galima pasitelkti paveldą, kokie tai gali būti metodai. Tai gali būti, pavyzdžiui, ir turistinės traukos vietos. Tarkime, Krokuvoje yra išplėtotas turizmas, tačiau kai aš esu Krokuvoje, man pasidaro įdomu, kokiam skaičiui tų turistų yra tikrai įdomi kultūra. Taigi mes turėtume skirti lėšų ir skatinimui tos e, kultūros ir jos reklamavimui, ne vien tik tai investavimui į infrastruktūrą. Manau, kad tos rytis turi būti geriau prižiūrimos, geriau stebimos, nes vis iškyla tas priežiūros klausimas, atsiranda sukčiavimo atveju. O galiausiai norėčiau pakalbėti apie centralizavimą. Mano supratimu, reikėtų tai paminėti ataskaitoje. Yra sakoma, kad centralizuotai geriau yra veikti. Tokie yra apibendrinimai neteikiami. Tačiau Europa yra labai turtinga, joje yra daugybė kultūrų ir manau, kad italai, lenkai ir kiti turėtų apspręsti tuos procesus, o ES turi palengvinti visą tai. Nereikėtų čia visko palikti vien tik tai centriniam valdymui ir centriniai stebėsenai. Dažnai tie, kurie pasisako už centralizavimą, mano, kad gali suvaldyti kultūrą, suvaldyti visus aspektus, bet nemanau, kad tai lengvačiau. Ačiū kolegai. Dabar žodis e, Maragal. Po to Dinolfi. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti ponui Diakonu už pranešimą. Jis yra aiškus, išbaigtas. Jame E, aiškiai nurodyta, ką galime padaryti ateityje. Mintims galime pritarti. Be to, mes siūlytumėm papildyti pranešimą. Aš aišku pritariu tam, ką sakė anksčiau pasisakysi jį, tačiau be jau išsakytų minčių, aš manau, kad e, mūsų darbas turėtų būti e, skirtas e, daugiau tam, kad daugiau iniciatyvų būtų gyvendinama vietos lygmenių regionuose. Aišku, tam reikia ir lėšų. Vis dėlto, turėdami omeny Europą, reikia žinoti, kad yra tam tikras paveldas, kuris yra apčiuopiamas ir neapčiuopiamas, tačiau jis yra europinis. Mes nenorime jo centralizuoti ar jo kažkaip pakeisti, tačiau jį reikia tik tai sustiprinti, tai yra dalintis tuo, kas mums yra bendra. ES turėtų turėti e, savo kultūros politiką be e, esamų e, paramos priemonių, kurios yra skirtos paremti regionus arba valstybės naras. Mums reikalinga Europos kultūros politika. Dalis e, šios politikos turėtų būti e, skirta tam, kad reik, būtų padėta tam tikriems regionams kuriuose yra labai daug kultūrinio paveldo, tačiau trūksta pinigų jam e, valdyti. Ir šioje vietoje Europa gali suvaidinti vaidmenį. Taigi, atsižvelgianti tai, aš norėčiau pritarti tam, kad finansavimo riba būtų padidinta nuo 5 iki 10 milijonų eurų. Ir kad e, finansavimas galėtų būti skirtas įvairiems E, tikslams. Be to norėčiau, kad šis pranešimas būtų papildytas. E, jeigu taip nebus padaryta, norėčiau, kad tie aspektai būtų įtraukti į klausimus komisijai. Visų pirma, reikėtų geriau apibriežti, kas yra Europos kultūrinė vertybė E, man atrodo, apibrėžimas jau egzistuoja, tačiau nėra geras. Mes siūlytume, siūlytumėm parengti tam tikrą tokių Europos kultūrinių vertybių e, katalogą, kuriame būtų viskas išdėstyta pagal tam tikrus kokybės kriterijus. E, toliau neapčiuopiamas paveldas. Turime vieną istoriją Ir yra įvairių programų, kurios yra skirtos tai mūsų bendrai istorijai įsaugoti. Manau, kad tokiam dalykui reikėtų būti skiria, e, skiriamas didesnis dėmesys. Trečias dalykas yra kalbos. Kalbos turėtų būti saugojamos, e, kalbų įvairovė turėtų būti skatinama. Dar vienas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, yra miestai. E, miestai ženkliai prisidėjo prie to, kokia dabar yra Europa. Europa e, yra ne tik sudaryta iš tautų. E, Europa ilgą laiką buvo kuriama miestų. Taigi mm, apie tai kalbama pranešime, tačiau daugiau norėčiau, kad būtų skiriama dėmesio. E, konkrečiai, pavyzdžiui, kad būtų organizuojami apmokymai asmenims, kurie dirba su kultūriniu paveldu. E, dar norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė anksčiau kalbėję asmenys, kad Europa turi tam tikrą atsakomybę. Mes esame sukaupę daug e, paveldo, kuris nėra mūsų, kuris yra iš kitų šalių. Taigi mes dabar esame atsakingi už e, tą kitų šalių kultūrinį paveldą. Be to, manau, kad reikėtų užmėgsti e, glaudesnius ryšius su tomis e, šalimis, kurių kultūrinis paveldas yra Europoje. Reikėtų išsiaiškinti, ką toms šalims jis reiškia ir galbūt dalį ar didžiąją dalį tų vertybių mes galėtumėm gražinti toms šalims. Ačiū. Ačiū dabar žodis Adinolfi. Dėkoju, kalbėsiu trumpai, žinau, kad e, trūksta laiko, nors e, tai, ką sako kolegos, yra labai įdomu. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Visų pirma, e, kultūrinės vertybės neturėtų būti vertinamos tik tai kaip priemonės, ne va, kad per jas būtų kūriamos darbo vietos. E, jeigu mes e, vertinsime tik tai kultūrinės vertybės, tik tai kaip e, turistų traukos objektą, nėra gerai. Mes manome, kad per kultūrinės vertybės turi būti užtikrintas asmens socialinis augimas. Pavyzdžiui, yra dabar daug mokyklose skiriama dėmesio kultūrai, tačiau vėliau, tarkim, Um, universitetuose dėmesys e, kultūrai mažėja. E, taigi kultūrinė vertybė e, yra ne mūsų, mes jas paveldėjome iš kitų, todėl mes negalime tų vertybių pasinaudoti tik tai ekonominiam augimui, bet jas išsaugoti ateities kartoms. Toliau kitas dalykas yra finansavimas. E, greičiausiai, e, jeigu turėjote reikalų su muziejininkais, su archeologais, e, žinote jų nuomonę, kad nėra lėšų nei saugojimui, nei restauravimui, nei kitiems dalykams. Ir pavyzdžiui, yra labai daug kultūrinio paveldo, skaitant bažnyčios archeologinius kasnėjimo objektus, kurie yra apleisti ir juose yra vykdomi e, plėšimai, vandalizmo aktai. Ir jeigu nebus skiriamos lėšos e, tokiems objektams apsaugoti, mes tiesiog e, prarasime visą tą kultūrinį paveldą. Ačiū. Ačiū už jūsų trumpą pasisakymą. Komisijos atstovai, ar norėtumėt pasisakyti? Prašome. Zampieri. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame posėdyje. Aš esu Walter Zampieri, esu e, kultūros politikos skyriaus vadovas. Aukštai vertiname taip pat ir pranešėjo atliktą darbą šiam pranešimui plačiai ir šiltai galime pritarti. E, Mes mus ragina dirbti geriau bendradarbiaujant tarp atskirų tarnybų. Mes būtent taip ir elgiamės. E, Kolegas iš RTD gyven, e, generalinio direktorato taip pat e, dirba glaudžiai bendradarbiaudami su mumis. Jie ką tik parengė savo ataskaitą skirtą kultūros paveldui, kuriame kalbama taip pat ir apie programą Horizontas 2020, tai visiškai nauja ataskaita, aš perduosiu pirmininkė jos tekstą. Ten kalbama apie mm, tas rytis, e, kur galima būtų investuoti. Tai sutampa ir su jūsų minimomis e, sritimis e, - kultūros, regeneracijos sritys ir kad verslo modeliai taip pat dėrėtų su paveldo poreikiais. Paminėsiu taip pat, kad palaikydami paveldą ėmėmės visos virtinės iniciatyvų, per, pereitais metais parengėme uh, keletą iniciatyvų, uh, stengiamės informuoti suinteresuotasias šalis RTD e, generalinėme uh, direktorate taip pat yra aktyviai dirbama, naujoji Valor programa taip pat yra susijusi su įvairiomis kultūrinėmis programomis, nesunku internete susigaudyti šioje platformoje, e, kuri mini labai daug projektų. Teisingai šiandien buvo pasakyta, kad e, kultūros paveldas yra pasidaliamosios kompetencijos tarp valstybių narių ir ES objektas. Mes tengiamės dirbti kartu, e, pabrėždami taip pat ir pasidalyjimą į valdymą. Tai taip pat šiandien buvo minėta šioje salėje. Nemažai e, gerosios praktikos jau ryškėja o kitais metais pradėsime darbą skirtą paveldo profesijoms stiprinti. Turime pasižiūrėti, kur yra silpnasios vietos, kur teks daugiau investuoti, dirbant draugę su valstybėmis narėmis. Buvo e, paminėta taip pat diskusija dėl struktūrinių fondų. Žinoma, ta diskusija vis dar vyksta, kalba apie 5 milijonų viršutinę ribą. Pagal e, finą čia galima e, finansuoti tik tai nedidelio masto infrastruktūros projektus, e, bet ta diskusija tebe vyksta. Mums buvo paaiškinta, kad pagal reglamentą būtina buvo nustatyti viršutinę ribą, kolegos iš biudžeto srities taip pat paminėjo, kaip jie fiksavo tą ribą. Taip pat buvo paminėta, kad keletas e, nedidelių infrastruktūros objektų gali sudaryti vieną e, didesnį infrastruktūros projektą. Na ir paskutinė mintis apie kokybės kontrolę. E, žinoma, komisija remia kuo aukščiausią projektų kokybę, tačiau e, turime pasakyti, kad tie projektai e, yra valdomi pasidalyjamai, vadinasi, valstybės narės taip pat turi prisidėti užtikrindamos, kad e, kokybė bus tinkama. E, komisija gali stebėti, tačiau pirminė atsakomybė, aišku, tenka valstybėms narėms. Buvo dar kelios mintis, kurios buvo keltos, nesu tikras, kad į viską atsakiau, bet jeigu būtų daugiau klausimų, vis dar esu čia. Dėkui. Dėkoju komisijai. Aš e, esu tikra, kad ponas Diekonas su e, susidomėjimu išklausė kolegų pasisakymų. Pakeitimus galima teikti iki kovo 30-osios vidurdienio. Atsiprašau kolegų, kad nesuteiksiu daugiau žodžio niekam pasisakyti. Mums dar teks aptarti keletą kitų darbo tvarkės punktų. E, turime pažvelgti į kai kuriuos kitus e, paveldo aspektus, tame tarpe e, kraštovaizdį, turime pagalvoti apie tarptautinius aspektus. Yra ir kompetencijų problema, kuri taip pat buvo paminėta išsiaiškinti, kam priklauso kokios galios. Na ir taip e, reikia e, artimiau dirbti su Europos taryba, kai kalbame apie paveldo išlaikymą. Jeigu jūs nieko prieš, e, tai vieną minutę suteiksiu ponui Glezos. Pane pirmininkė, kultūra kultūros paveldas reiškia, kad e, meno kūriniai turi būti sugražinti ten, kur jie buvo sukurti, antra, jie turi būti restauruoti ir trečia, e, visa tai reiškia kultūros funkcija nuo sostinės iki pačių mažiausių kaimelių. Taigi pinigai turi eiti šitą kryptimį, turi dalyvauti piliečiai, kaip kolega Morgano minėjo ir e, kaip kad tai minėjo ponė Adinolfi. Una parola și. <laughs> E, Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Vienas žodis pranešėjui. Dėkoju visiems už pasisakymus. Nekantrai lauksiu pakeitimų Gal nuskambės jokingai, bet tiesa, e, nekantrai laukiu ir pats galimybės pateikti pakeitimus savo paties pranešimui. Ačiū pranešėjui. Dabar norėčiau pereiti prie kito nuomonės e, projekto, kurio autoris yra Ernestas Maragal. Nuomonė yra kaip šviečiant suteikti daugiau galių merginoms ES Pakeitimus galite teikti iki kovo 30 dienos, o dabar žodis e, pranešėjai. De... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Tai yra nuomonė, kurią rengia kultūros e, e, komitetas dėl pranešimo rengiamo moterų klausimų komitete. Pranešime kalbama apie merginas, apie apskritai, kaip būtų galima suteikti daugiau joms galių per švietimą. E, nuomonės e, projektas, kurį mes turėjome parengti, yra labai trumpas ir e, jame yra tik tai keturi klausimai, kurie yra paliesti ir uh, pačiame pagrindinėme pranešime. Tai yra stereotipų egzistavimas e, švietimo e, sistemoje. Tai yra horizontali problema. Na ir kalbant apie stereotipus, su jais labai svarbu kovoti jau pradedant mokykloje, nes visą tai įtakoja taip pat ir tolesnį moterų gyvenimą Dar norėčiau paliesti tokias, e, tokius dalykus kaip e, socialinė, ekonominė aplinka, tradicijos, kurios įtakoja merginas. Ne tik švietimo sistemoje, bet apskritai gyvenime. E, aišku, reikalinga pagarba kultūrai, tradicijoms, tačiau tuo pat metu reikalinga užtikrinti ir lyčių lygybę būtina užtikrinti, kad mergaitės galėtų mm, mokytis. Be abejo, būtina atsižvelgti į tokius dalykus, kurie yra susiję taip pat ir su pačios e, mergaitės kilme, su etiniais e, dalykais ir panašiai. Dar norėčiau sugrįžti prie stereotipų, kaip būtų galima su jais kovoti. Šiuo atžvilgiu labai svarbu vaidmenį vaidina mokytojai. Labai svarbu mokyti mokytojus. Nes nuo jų priklauso, ar įvairios iniciatyvos duos vaisių ar ne. kai dėl valstybių narių ir ES. Tai pastarosios turi įdėti visas pastangas, kad mokymasis visą gyvenimą leistų moterims pasinaudoti prarastais šansais. Būtent apie tokius dalykus ir kalbama šiame pranešime. Aš bendradarbiauju su moterų klausimų komitete e, pranešėjai ir tikiuosi, kad galutinės rezultatas bus tikrai puikus. Ačiū dabar žodis ponui Maragal. Ačiū tiksliau ponui Maragal, dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Gracias, prezidenta. La educación, como ha señalado el ponente. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip sakė pranešėjas, švietimas yra nepaprastai svarbi priemonė leidžianti sustiprinti moteris jų ekonominį ir socialinį statusą bei atnešti pokyčių visuomenėje. Reikia kovoti su lyčių stereotipais, kurie neigiamai veikia švietimo rezultatus, taip pat kaip ir rezultatus darbe. Europos Sąjungoje yra daugiau moterų negu vyrų, kurios turi išsilavinimą įvairiose mokslinėse srityse. Vis dėlto daug moterų dirbo socialinėje srityje ir jų atlyginimai yra mažesni. Jos negali pilna teisiai dalyvauti darbo rinkoje, kadangi turi ir šeimininės atsakomybės. Moteriai yra sudėtinga nepertraukiamai siekti karjeros, kadangi ji taip pat nori ir šeimos Mes e, dėl šios priežasties turime numatyti testinį mokymą moteriams ir šioje ataskaitoje siekiama yra kovoti su socialiniais barjerais ir stereotipais, su kuriais susiduria moteris. Privalome investuoti į švietimą, kuris leidžia turėti merginoms daugiau galimybių ateityje. Turime užtikrinti lyčių lygybę ir taip pat šviesti lyčių klausimais tam, kad būtų kovojama su lyčių stereotipais. Mokytojas knyga gali padėti mažai mergaitai pakeisti pasaulį. Mes privalome užtikrinti, kad visos moteris turėtų šios galimybės. Ačiū. Ačiū kolegai. Dabar norėčiau suteikti žodį ponai Svidro, po to ponai Vort. Ehm, panu eh, zpravodaji eh, za jeho informaci. Já bych eh, chtěla upozornit. Dėkoju pranešėjai. Labai ačiū už suteiktą informaciją. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad galimybė mokytis ES šalise nėra šiandieną problema. Mergaitės ir moteris gali mokytis, gali baigti aukštąjį mokslą ir daro tai netgi dažniau negu vyrai. 60 procentų visų studentų yra moteriškos lyties. Kalbant apie tuos, kurie turi aukštą išsilavinimą, tai jų tarpe išsilavinusių moterų yra daugiau, o ne vyrų. Tačiau, e, kai pradedame kalbėti apie vadovus mokyklose, verslo įmonėse ir panašiai, tai pamatome, kad ten yra daugiau vyrų. Taip yra ne todėl, kad moteris nenori prisimti atsakomybės. Tiesiog taip nutinka kad e, moteris susiduria su įvairiais reikalavimais ir be to jos turi skirtingų norų. Moteris gali pasirinkti susilaukti vaikų, dėl to karjera yra pristabdoma. Tad kai kalbame apie paramą moteriams ir mergaitėms, tai turėtume nepamiršti švietimo, taip pat kaip ir galimybių darbo rinkoje. Privalome suteikti moteriams galimybę suderinti šeimą ir darbą. O čia minimos priemonės yra tinkamas tam padaryti. Kalbant apie stereotipus, tai daugelie ES valstybių narių mokyklose, darželiuose, net ir vidurinėse mokyklose dauguma mokytojų yra moterys. Tačiau jos gauna nedidelį atlyginimą, net ir būdamos ateinančios kartos švietėjomis. Būtent tos moteris yra atsakingos už jaunosios kartos švietimą. Ir jos prisima tą atsakomybę. Nors ir gauna tą mažesnį atlyginimą. Prašysiu kolegas pasisakyti po minutę. E, žodis Džiuliai. Dėkoju. Aš esu ir moterų teisų komiteto, ir kultūros komiteto narė, kovoju už moterų ir vaikų teisės. Esu dėkinga, kad e, šis komitetas ėmėsi šios temos Iš tikrųjų, turime neligybę švietimo srityje tarp vyrų ir moterų naikinti, kuo greičiau sukurti galimybę moteriams dalyvauti visuomenės e, veikloje tiek socialiai, tiek ekonomiškai, užkirsti kelią atskirčiai, sukurti vienodas sąlygas tiek moteriams, mergaitėms, tiek ir vyrams bei berniukams. E, Švietimo e, rezultatai tokie kaip e, pasitikėjimas savimi yra palankesni berniukams. E, berniukai paprastai pervertina savo gebėjimus, tuo tarpu mergaitės atvirkščiai nepakankamai savo įgūdžius įvertina ir visa tai veda prie struktūrinės neligybės visuomenėje. Taigi mergaitės reikia remti ir skatinti. Tai nereiškia, kad e, berniukai turi blogiau mokytis, bet mergaitės turi labiau stengtis. Be švietimo, pavyzdžiui, negalime kovoti su smurtu prieš moteris. Taigi, e, nuomonės projektas eina tinkama kryptimi, aš pritariu pagrindiniams teiginiams Reikia kovoti su stereotipais mokymo programuose. E, mergaitės turi būti skatinamos, daugiau skatinamos e, imtis e, tiksliųjų mokslų. Reikia tinkamai galinti ir renkti mokytojus kad galima būtų išvengti prietarų ir stereotipų, kaip šešėlinė pranešėja, aš norėčiau susitelti štai ties kuo. Mergaičių dalyvavimas mokyklų demokratinėme valdyme. Turime sukurti tinkamą aplinką, kurie atsižvelgtų taip pat ir į lyties specifiką. E, merginos, e, mergaitės turi patirti demokratinių procesų vertę mokyklose E, būtina tinkamai organizuoti berniukų ir mergaičių lytinį švietimą. E, jie turi draugę mokytis apie abipusius santykius ir tokiu būdu užkirsti kelią smurtui prieš e, mergaitės. Galėčiau pasakyti dar daugiau, pirmininkė nutraukė kalbėtoje, atsiprašau, bet turime suteikti žodį ir kitiems. Ponas Krasnečki, jis pakeičia šešėlinį pranešėją. Vieną minutę, prašom. Taip, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu ponios Višnevskos vardu, reikia man perskaityti jos pareiškimą. Ji taip pat posėdžiauja moterų teisų komitete ir štai sako štai ir sako štai ką. E, moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių teisių. Skatindama lyčių lygybę, komisija tuo pat metu skatina ir tam tikrus pokytis, kurie gali būti labai pavojingi. E, net ir sovietiniais laikais Lenkija ne, nepatyrė tokio ideologinio spaudimo kaip dabar. E, dabartinė politika indoktrinuoja jaunus žmonės ir e, greuna barjerą tarp vaikų ir tėvų. tai e, ir skatina visiškai netinkamus socialinius modelius. Dabar žinome, kad e, tarp universitetą baigiusiųjų ir švietime dalyvaujančiųjų daugiau yra moterų. E, reikia geresnių galimybių moteriams siekti karjeros ir lytis nėra kliūtis siekiant švietimo švietimo vaidmuo yra sudaryti prieigą prie žinių ir įgūdžių. Tai leidžia kovoti su nedarbu ir pasirinkti tinkamą karjeros trajektoriją. Moteris nėra antros kategorijos pilietės. Joms reikia šiokios tokios paramos, kad jų gyvenimas e, būtų lengvesnis, e, nors joms tenka įvairūs vaidmenys. Ačiū visiems už e, pasisakymus. Turiu pasakyti, kad mums tikrai trūksta laiko e, dar dviems nuomonėms Mm, aptarti. Todėl atsiprašau komisijos, kad negalėsiu suteikti jums žodžio, tačiau manau, kad jūs galėsite dvi šalių pagrindų susisiekti su pranešėju. Tad mm, kreipiuosi į Maragal, ar jūs norite dar pasakyti ką, ar galima perėti prie kito punkto. Trumpai, pirmininkė. Ačiū. E, kolegoms e, už išsakytas nuomonės ir man atrodo, kad e, nusimato diskusijos. Atrodo, kad yra daug dalykų, kurie mums yra bendri, bet taip pat yra ir nuomonių, kurios įsiskiria dėl švietimo sistemos, dėl visuomenės vaidmens ir panašiai. Taigi, man atrodo, kad būsimos diskusijos bus labai įdomios. E, mes kalbam apie laisvės, apie įgalinimą, apie moterų ir vyrų Europoje ir pasaulyje vystimasi. Taip pat reikia keisti ir su vyrais susijusius stereotipus. Mm, neužtenka vien tik tai pakeisti stereotipus, kurie yra susiję su moterimis. Visiems reikia suvokti, kad mes esame piliečiai, kuriems tenka tam tikros pareigos, mes turime ir tam tikrų teisių. Kalbant apie švietimo sistemą, švietimo sistema gali išspręsti tam tikras problemas, e, tačiau negali išspręsti tų problemų, kurios atsirado, pavyzdžiui, dėl judumo Europoje. Taigi mums reikia moterų, kurios galėtų būti pavyzdžių pradinėse mokyklose, vidurinėse mokyklose, jeigu norime, kad ateityje moteris dirbtų ne vien tik tai mokytojomis, bet ir profesorėmis. Taigi dabar dažnai e, moteris yra siejama su socialinė rūpyba, tačiau nereikėtų ignoruoti ir kitų e, moterų e, talentų, sakykime, tiksliųjų mokslo e, srityje. Todėl mano manim, manim būtų labai naudinga, jeigu mūsų švietimo sistemos atsirastų daugiau moterų, kurios galėtų tapti pavyzdžio pirmininkė, tikrai e, šios diskusijos yra labai įdomios, netgi gaila jas nutraukti, bet kuriuo atveju džiugu, kad mes rengėme nuomonės projektą ir džiugu, kad jis e, būtent patikėtas jums. Dar e, priminsiu, kad pakeitimus galite pateikti iki kovo 30.12 valandos ir iš karto siūlau pereiti prie kučiukų e, nuomonės projekto dėl konkurencingos ES darbo rinkos 21 amžiuje. E, vėlgi 15 e, e, birželio turėtų būti balsuojama dėl pranešimo užimtumo komitete, o mes turėtumėm dėl nuomonės projekto balsuoti 5 gegužės. Žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos darbo rinka 21 amžiuje yra vienas iš prioritetų tačiau mes galime pasiekti tikslų tik tai sumažindami spragą tarp kvalifikacijų ir poreikių. Būtina, kad Europa greitai atsigautų po ekonominės krizės ir kad būtų užtikrintas tvarus augimas. Čia labai svarbus yra keli aspektai. Visų pirma, reikia siekti, kad darbui būtų reikalingi įgūdžiai iki 2020 metų dauguma darbų sukurtų ES pareikalaus aukštos arba aukštesnės negu vidutinė kvalifikacija. Tuo tarpu nekvalifikuoti darbuotojai susidurs su sunkumais, norėdami geresnių darbo vietų. Būtina užtikrinti, kad būtų garantuojamos aukštos kokybės darbo vietos. Tai yra labai svarbu visų ES lygių. Skaitmeninių įgūdžių svarba taip pat kaip ir kalbos žinios skatina asmens tobulėjimą ir yra būtini reikalavimai tam, kad būtų toliau kūriamos darbo vietos ir kad būtų patenkinamas poreikis. Be to, e, būtina kalbėti apie formalų ir neformalų ugdymą. Reikia skatinti jaunus žmonės, kad jie gautų daugiau įgūdžių, e, tokių, kurie gali būti e, naudingi skirtingoms sritims. Taip pat būtina užtikrinti judumą ir garantuoti, kad tos įgytos žinios bei įgūdžiai e, būtų pripažįstami darbdavių. Čia reikia nepamiršti įvairių strategijų ir galiausiai ataskaitoje reikėtų taip pat pabrėžti akademinių ir profesinių kvalifikacijų svarbą. Be to reikėtų garantuoti ir galimybę studijuoti tam tikrą laiką užsienyje. Tai padės užtikrinti didesnį judumą ir padidinti Europos darbo rinkos konkurencingumą. Okay. E, grazie e ora. Ačiū. E, yra du prašantys žodžio. E, kolega Trupel, šešėlinis pranešėjas. Ir Julie Ward vietoj kolegos Mitsigen. Briefly, um... Labai trumpai. Per praėjusią laikotarpį buvo patikta ataskaita apie mokymąsi visą gyvenimą. Aš manau, kad ta nauja ataskaita turėtų remtis jau atliktų darbų. Šioje ataskaitoje yra aiškiai kalbama apie pagrindinės kompetencijas, taip pat reikia numatyti ir tolesnius veiksmus, bet nereikėtų visko kartoti, reikia remtis. Dėkoju dabar, Čiulį. Aš kalbėsiu savo kolegos Malinici vardu. Jis sako, Iš esmės aš tikiu, kad ponas Kučiuk parengė gerą nuomonę, joje yra daug gerų pasiūlymų susijusių su investicijomis švietimu ir įgūdžiais, taip pat pabrėžiamas oficialus ir neformalus švietimas, judumas. Be to pritariu pranešėjų, kad reikia stiprinti jau esamas priemonės tam, kad būtų užkirstas kelias jaunimo neužimtumui. Darbo rinka keičiasi labai greitai, taip pat kaip ir darbo vietos. Labai greitai visi žmonės bus priversti per savo profesinę karjerą kelis kartus prisitaikyti prie naujų įgūdžių poreikio. Vis dėlto ne įgūdžių trūkumas yra priežastis to, kad dabar yra didžiulis neužimtumas. Kai kalbame apie įgūdžius, tai turime nepamiršti tų žmonių, kurie turi nepakankamai įgūdžių, kad užimtų aukšto lygio darbo vietas. Reikia derinti ne tik įgūdžius ir kvalifikaciją, tai nėra vienintelis sprendimas. Mm, reikėtų stiprinti švietimo ir darbo vietų sanglaudą, kadangi kitu atveju mes rizikuosime, kad jaunoji karta sumokės už mūsų klaidas. Mums reikia numatyti ir trumpalaikį, ir ilgalaikę strategiją, kad mūsų piliečiai galėtų įgyti naujus įgūdžius būtinus naujoms darbo vietoms turime garantuoti tokių įgūdžių įgyjimą, kurie būtų naudingi visą gyvenimą. Būtina permastyti švietimo strategijas ir panaikinti tą spragą, apie kurią jau buvo kalbėta, tam, kad žmonės greitai įgytų įgūdžių, kurie yra jiems reikalingi darbo rinkoje. Ataskaitoje tikrai yra puikių pasiūlymų. Jūs galėsite pasiūlymus pateikti ir tiesiogiai pranešėjai. Labai svarbus yra ir filosofinis bei ideologinis požiūris. Svarbiausia, sako pirmininkė, kad pranešėjas gautų tuos pasiūlymus. Labai atsiprašau komisijos, bet po dešimties minučių mes turėsime eiti į kitą salę, kadangi pusę šešių mes turėsime jungtinį posėdį su AFET. E, norėčiau užduoti klausimą ponui Morganui. E, ar galime mes jūsų e, nuomonę aptarti kito posėdžio metu? Pranešėjas sutinka, tada aš norėčiau suteikti žodį komisijai. Suteiksime žodį komisijai, leisime pasisakyti. Ačiū pirmininkė, aš esu Marikjara Irondydžio, e, dirbu komisijoje užimtumo generalinė e, direktorete, kalbėsiu trumpai, nes ką mes norime pasakyti. Mes sveikiname e, šį nuomonės projektą, laikomės nuomonės, kad jame paminėti aspektai yra svarbus ir E, laukiame tolesnio bendarbiavimo su užimtumo ir su e, kultūros komitetu šio klausimo. Dėkoju. Ačiū. Ačiū komisijos atstovams už e, būsimą žadamą bendradarbiavimą. Tai yra labai svarbus nuomonės projektas, nes ten yra kalbama apie įgūdžių stiprinimą, Ir jeigu daugiau niekas pastabų neturi, norėčiau jūs tiesiog priminti, kad mes turime persikelti į kitą posėdžių salę, į Jan pastatą 2Q2 salę. O dėl rytoj turiu Jums priminti, kad nuo 9 valandos pradėsime balsavimus, taigi nepamirškite balsavimo kortelių. Ačiū visiems už dalyvavimą posėdyje ir dar kartą primenu, kad dabar persikeliame į kitą posėdžių salę. 2Q2.